being seen as the Mr. Kramer has taken on the man. Taigi, ponas Krameris perims pono Ježimbovskio uh, užduotis ir galiu paskelbti šį posėdį pradėtą. Norėjau pasveikinti kolegas iš Ispanijos, tačiau nematau jų. Taigi te galiu užjausti uh, Niderlandų kolegas dėl rezultatų pasaulio čempionete, tačiau, kaip sakoma, sporte nieko suplanuoti negalima. Taigi norėčiau patvirtinti Jums pateiktą darbo atvarkės projektą. Jį tvirtiname, toliau turėtumėm patvirtinti ankstesnio o, posėdžio protokolą. Tai posėdis įvykęs gegužės 31 birželio 1 dienomis. Jis visiems priimtinas, puiku. Toliau kitas klausimas, tai yra vidaus rinkos aviacijai. E, socialinė dimensija. E, komisijos atstovas ponas Vugelį Brunet. Dešimt minučių, o paskui pasisakys nariai. Dėkui, ponė pirmininkė. Jūs be abejo prisimenate, kad komisija buvo įsipareigojusi parlamentui dar tada, kai vyko trečiojo paketo peržiūra. Regis yra vertimų, pro, vertimo problemos, jis girdėtimo į anglų kalbą. Euh, Pone pirmininkė, jūs prisimenate, kad Europos komisija prisimėsi pareigojimus parlamentui, kai vyko trečio paketo 92 metų peržiūra. Tuomet buvo priimtas įsipareigomus pateikti socialinės vidaus rinkos aviacijos sektorioje dimensijos padėtį. Turėtume susitelkti prie oro transporto ir vidaus rinkos ir nekalbėsime apie ekonominius to padarinius. Šis dokumentas, kurį esate gavę, yra e, vaisius ilgo darbo. Jums gal atrodys, kad jis net per ilgai truko, tačiau tikslas buvo keliamas toks. Pirmiausia, pateikti kiekinius duomenys susijusius su užimtumu pirmiausia, o paskui kal, atkreipti dėmesį į 2000, į, į laikotarpį 1997-2007 metų. Buvo siekiama parengti kiek, kokybinę analizę susijusią su vieningos rinkos aviacijos vidaus rinkos socialiniais aspektais. Šis dokumentas, suprantama, yra ribotas, mes tai suvokiame. Turėčiau pripažinti, kad jums pateiktos informacijos gavimas ne visada buvo labai lengvas, buvo pasitelkti įvairių šaltiniai, dirbome su tais savo šaltiniais, gavome dalinius duomenys, mums reikėjo e, ieškoti papildomai, kad galėtume parengti šiek tiek statistikos, kuri turėtų bent šiokią tokią prasme. Norėčiau pasakyti, kad Europos komisija suvokia, kad yra būtina tą dokumentą ir tuos duomenys atnaujinti. Mes esame pasirengę atlikti papildomas studijas. Pavyzdžiui, galėtume atlikti studiją atsižvelgdami neseniai e, prasidėjus ir te vykstančią ekonomikos krizę šiame sektoriuje. O dabartinėme dokumente į tai dėja dar nepavyko atkreipti dėmesio. E, nepaisant to, kad dokumentas, kaip jau sakiau, yra ribotas, man atrodo, jis bus naudingas. Džiaugiuosi, kad šis e, dokumentas ir nagrinėjimas buvo įtrauktas į šio posėdžio darbo atvarkę ir ilgiau nebelaukdami pradėsime diskusiją su parlamentu šiuo klausimu. Tikiuosi, kad jūsų komitetas galės diskusijose vaisingai dalyvauti ir šiuo svarbiu aspektu e, diskutuoti. Aš nebeminėsiu tų skaičių, kurie yra išdėstyti dokumente, jūs be abejo juos matėte. Priminsiu tik tiek, kad tuo laikotarpiu, kai mes nagrinėjome užimtumo reikalus trans, oro transporto srityje, e, užimtumas augo 6 procentus per metus maždaug, tai reiškia, kad buvo papildomai darbinta 25 tūkstančiai žmonių, o tai yra, kaip žinia, nemenkas skaičius ir tai leidžia padaryti pirmasias išvadas. Tai reiškia, kad aviacijos vidaus rinkos kūrimas nesunaikino darbo vietų šiame sektoriuje, kaip buvo bandoma teikti. Greičiau priešingai buvo paskatintas oro linijų plėtojimas, į tai įsitraukė nauji operatoriai, atsiverė naujos rinkos ir tai padėjo ne tik stabilizuoti e, padėtį, bet ir sukurti papildomų darbo vietų. Mūsų atliktos studijos rodo, kad yra glaudus ryšys tarp oro transporto plėtojimosi ir darbo vietų kūrimo. Taip pat tenka konstatuoti, kad vieninga rinka e, paskatino ir delokalizaciją tam tikrų paslaugų į kai kurias kitas valstybės narės buvo bijoma tiksliau, kad delokalizacija vyks, tačiau taip neįvyko. Kodėl? Todėl, kad geografinis užimtumo pasiskirstimas oro transporto sektoriaus rytyje yra toks. Darbo vietos telkiamos ten, kur lėktuvai kyla ir kur jie leidžiasi. Tai yra tiesiog tokia situacija. Manau, kad kai kalbame apie paslaugų teikimą šiame sektoriuje, visada E, yra tas glaudus ryšys tarp to, kur paslauga teikiama ir kur kūriamos darbo vietos. Ten, kur, darbo, kur paslauga teikiama, ten darbo vietos ir kūriamos. Tad e, darbo vietos liko ten, kur, kur ir buvo dažniausiai. Kitaip tariant, jos kūriamos ten, iš kur lėktuvai kyla, kur jie leidžiasi, kur yra keleivių. Oro transportas yra, jeigu taip galima sakyti, paslauga teikiama ten, kur gyvena žmonės. Norėčiau pasakyti, kad užimtumas šiame sektoriuje vystėsi sėkmingai. Kai kurių, kai kurių profesijų atstovai apskaita nebebuvo įtraukti dirbantį šiame sektoriuje. Kodėl? Todėl, kad oro paslaugos teikiančios kompanijos, pavyzdžiui, pasirinko tas paslaugas pirkti iš kitų kompanijų, pavyzdžiui, kaip maisto gaminimas ir tiekimas oro linijoms. Tad e, svarbiausias dalykas e, yra pats oro transportas, pačios transporto paslaugos ir jos ir jų dėka ir sukūrėme daugiausia darbo vietų. Dalis darbo vietų, kaip jau sakiau, yra e, nebeįskaitomos į tai. Šiek tiek skaičių, kokios buvo pateiktos pastabos, kalbant apie kokybinius pokyčius šiame sektoriuje. Pastebėjome, kad jaučiamos svarbio reikšmingos pasiekmes darbo rinkoje ir randamos pas, jaučiamos taip pat pasiekmes ir tam, kokios yra kūriamos darbo vietos. Porą žodžių apie produktyvumo didinimą, našumo didinimą ir lankstumą e, šiame sektoriuje. Bendrai paėmus, kaip jau sakiau, darbo vietų kūrimas kito pozityviai įdėgus bendrą rinką, e, tačiau sektorių supurtė svarbus didžiuliai pasikeitimai susiję su darbo vietomis. Įvyko visai lė struktūrinių pakeitimų, e, susijusių pavyzdžiui su konkurencija, kuri yra be abejo susijusi su vidaus rinkos sukūrimu. Kaip jau sakiau, kai kuri veikla buvo atskirta Anksčiau jie vykti vieninga struktūra, tokia kaip pavyzdžiui struktūros susijusios su lėktuvo prūpinimu ir panašiai. Atsirado naujas ekonominis e, modelis, tokios kaip pigių skrydžių oro bendrovės. E, atsirado noro racionalizuoti oro bendrovių e, funkcionavimą. Ir visa tai pakeitė pačias darbo vietas. 97-2007 šiuo laikotarpiu buvo pastebėti didelių pasikeitimų restruktūrizavimo procesai, darbo vietų ir dar kai kurių funkcijų atsisakymų procesai, kurie tiesiogiai nesusiję su oro transporto paslaugų teikimu. Taigi našumas išaugo reikšmingai. Ta šiandien galime drąsiai teikti. Pavyzdys sektoriaus darbuotojų skaičius reikalingų tra oro transportui. Tam, kad būtų galima pervežti tūkstantį keleivių, sumažėjo 36 procentais per tą 10 metų. Tad štai, e, našumas tikrai yra reikšmingai išaugęs. Antras aspektas - konkurencijos spaudimas. Tai labai aiškiai jaučiama, todėl ieškoma didesnio lankstumo. oro transporto sektorius, kaip jau sakiau, nėra tas, kuriam šitą taisyklę negaliotų. Daugėja darbo sutarčių, kai žmonės dirba nepilną darbo dieną. Šiek tiek mažiau negu 20 procentų darbuotojų dirba ne pirmą darbo dieną darbo užmokesčio struktūra. Kitas pavyzdys. Ji taip pat kinta, nes matome, kad e, yra tai, taikomi tam tikri kintamieji skaičiuojant darbo užmokestį. Kiti pasikeitimai yra susiję su tuo, kad paslaugos yra transnacionalinės. Tai nėra e, oro transporto sektoriaus kažkoks specifiškumas. Nes esama ir kitų panašių sektorių, tačiau čia jis vaidina irgi didelį vaidmenį. Kalbant apie aviaciją, tenka paminėti socialinę teisę ir čia europinė teisė sudaro bendrą pagrindą šioje srityje valstybės narės turi laikytis tam tikrų numatytų minimalių taisyklių. Yra tam tikrų taisyklių susijusių grinai su aviacija, kurios yra nustatytos siekiant užtikrinti saugumą. Jos turi reikšmingos įtakos e, darbo vietų kūrimui šiame sektoriuje. Tenka pasakyti, kad Yra tokių esminių dalykų susijusių su darbo sąlygomis, kur, dėl kurių yra sprendžiama nacionaliniu lygiu. Esant tokiam kontekstui, šios veiklos, aviacijos veiklos transnacionalinis aspektas yra tas, kuris nusipelno taip pat nemenko dėmesio. Šis klausimas, be kita ko, buvo ir vienas iš parlamento susirūpinimo objektų. Parlamentas jiems skiria didžiausią dėmesį, kai buvo e, deramasi dėl oro, dėl aviacijos vidaus rinkos trečiojo paketo. Reglamento numeris 1008. Būtent Transnacionalinės darbo vietos iškėlė daugiausia klausimų, nes jos tampa vis sudėtingesnės dėl neseniai vykusių pasikeitimų. Aviacijos vidaus rinkos sukūrimas taip pat turėjo poveikį pačių kompanijų įvairoviai ir sektoriaus stiprinimui bei kompanijų jungimosi. Mes Žinome, kad pavyzdžiui sutartimis yra susijusi Air France kompanija ir KLM, Iberija ir British Airways. Tai taip pat uh, turėjo įtakos ir tam, kad buvo sukurta ir vadinamosius jų nemažai pigių skrydžių bendro. Visą tai turi įtakos aviacijos bendrai vidaus rinkai. Dažnai kompanijos yra įsisteigusios daugelį valstybių narių, tuo tarpu tų kompanijų personalas dirba ar yra įdarbinamas e, kitose šalise. Ir iš čia kyla tam tikrų klausukų ir problemų, su kuriomis susidurėma ir kito, kit, kitose sektoriuose, kai paslaugos teikiamos transnacionaliniu mastu. Darbo sąlygos ir toliau yra nustatomos remiantis nacionaliniais teisės aktais. Taip yra ir dėl socialinių taisyklių, dėl socialinių standartų, tokių pavyzdžiui kaip atostogos, įmokos į ligonių kasas, minimalus atlyginimas taip pat yra tų susitarimo objektas. Kai dėl darbuotojų atstovavimo ir jų atleidimų už darbą vėlgi remiamasi nacionaliniais teisės aktais. Norėčiau pridurti, kad vidaus rinkos optimaliam funkcionavimui reikia tam tikrų nustatytų socialinių taisyklių, kad būtų galima jas sėkmingai pritaikyti e, oro bendrovių skrydžio ekipažams. Norėčiau priminti direktyvą dėl darbuotojų komandiravimo. Ji suteikia labai rimtų garantijų komandiruotėms laikinai darbuotojams, dirbantiems kitoje valstybėje, kitose valstybėse narėse, negu toje valstybėje, kurioje yra įsisteigusi jų bendrovė. Tai yra labai reikšmingas pasiekimas. Tai reiškia, kad darbuotojai turi turėti tas pačias sąlygas, kaip ir toje šalyje, kur steigusi bendrovė. Neseniai Buvo priimtas Viking Line teismo sprendimas ir Leval teismo sprendimas, kur yra uh, atspindėta, kad dėl šios direktyvos įgyvendinimo kyla dar sunkumų, nes būna nelengva suderinti socialinės teisės e, aspektus su socialiniais aspektais stengiamės į tuos sunkumus reaguoti, padėti juos spręsti. Mes ėmėmės eilės iniciatyvų tam, kad būtų galima palengvinti šios direktyvos įgyvendinimą, direktyvos darbuotojų kom komandiravimo įgyvendinimą. Europos komisija rengia teisėkuros iniciatyvą šiuo klausimu kitiems metams. stengiamasi bus patikslinti, kiek tai manoma, kaip ši direktyva susijusi darbuotojų komandiravimo turi būti gyvendinta. Dar vienas pavyzdys. 2008 metų reglamentas numeris 593, kur kalbama apie darbo starčių įsipareigojimus, tai yra Roma 1 reglamentas jame yra užtikrinama, kad darbuotojas negali nukentėti, gaudamas mažesnės garantijas, jeigu yra kontrumas į kitą šalį, negu garantijos teikiamas toje šalyje, kurioje jis įsteigus yra bendrovė, kurioje jis dirba. Taigi visa tai yra labai svarbios taisyklės, siekiant apginti tuos vadinamus mobiliuosius darbuotojus, tuos keliaujančius darbuotojus. ES institucijos ir nacionalinės institucijos šiuo klausimu dar turės E, ir toliau likti budrios. Ir paskutinis dalykas jums leidus. E, kalbant apie socialinį dialogą, ką reikėtų prisiminti. Vendingos rinkos ypatumas yra tas, kad yra siekiama oro bendrovėms sudaryti sąlygas dirbti ES lygių. Socialinis dialogas tuo tarpugi e, nevyksta e, taip sklandžiai, kaip turėtų. Oro transporto bendrovės ir jų darbuotojai gali remtis tomis galimybėmis, e, kurias suteikia direktyva 9445 E, siekiama, kad būtų įkurti įmonių komitetai. Ir to dokumento tikslas yra, kad e, tų įmonių darbuotojams būtų tinkamai atstovaujama. Kad atsirastų transnacionalinės grupės įvairiose valstybėse narėse. Tų instancijų dėka darbuotojai galėtų gauti informaciją, galėtų pateikti savo nuomonę transnacionalinių lygmenių dėl to, kaip e, klostosi bendrovių reikalai ir kokie yra priimami sprendimai susiję su jų pačių likimu. Transnacionalinių dėrybų būtinybė jaučiama vis labiau, ypač jei kalbama apie restruktūrizavimo klausimus. Tokių įmonių atsiranda vis daugiau, kur tas poreikis jaučiamas ir Žinoma, kad šioje srityje socialinių taisyklių nėra, sprendimai priimami, todėl tų dėrybų poreikis ir didėja. Mes sulaukėme e, įvairių iniciatyvų. Patys sudarėme darbo grupę, kurioje nagrinėjama, kaip viskas klostosi ir manome, kad galbūt vieną gražią dieną reikėtų parengti teisinės taisyklės tam tikrą teisinį pagrindą, kurio dėka būtų galima nustatyti, kaip šios sutartys galėtų būti plėtojamos ir įgyvendinamos, kaip į tai galėtų būti įtraukti darbuotojai. Bendrai kalbant, ir tuo, ko gero, norėčiau ir baigti, norėčiau pasakyti, jog galima konstatuoti, kad socialinio dialogo stiprinimas būtų didžiulis žingsnis pirmin susitarimai tarp socialinių partnerių galėtų vystytis viso sektoriaus mastu, viso oro e, transporto sektoriaus mastu. Norėčiau pasakyti, kad šio dialogo efektyvumas priklauso nuo atstovavimo su, visoms suinteresuotoms pusėms ir nuo dėrybų įgaliojimų, kuriuos gauna tos suinteresuotos pusės susitarimas, Europinis sutarimas dėl darbo laiko pritaikymo yra e, reikšmingas dokumentas šio požiūris, buvo priimtas 2000 metų kovą. 155 sutarties straipsnėje e, yra numatytos reikiamos taisyklės šio pobūdžio dėryboms. Pone pirmininkė, baigiu šiuo savo pristatymą, dėkoju už jūsų dėmesį. norėjau ne tik mechaniškai pateikti tuos duomenis, tie duomenys dar kartą pabrėšiu, yra daliniai, nėra visiškai pilni, jie turi būti atnaujinti, tačiau mes pabandėme nubrėžti tam tikrą perspektyvą, labiau kokybinę nei, koky, nei kiekybinę, kuri mums regis yra svarbi, kai kalbame apie aviacijos vidaus rinką ir poslinkius toje rinkoje nuo 92 metų. Dėkuoju uždėmesi. Labai ačiū. O dabar suteiksiu žodį EPP nariui, poniai Groš. Labai ačiū pirmininkė. Dėkoju, kad pateikėte tuos faktus, kurie regis yra pakankamai aiškus. Man atrodo, visą tai yra labai svarbu, kadangi tai yra tas klausimas, kuris dažnai kyla Europos parlamente, kalbant apie visas transporto rūšis. Tad aš manau, kad būtų naudinga turėti panašią analizę ir apie kitus sektorius, ar kalbėtų apie sausumos transportą, ar kitokias transporto rūšis. Antra, vieninga vidaus rinka turi savo privalumų ir trūkumų. Norėčiau patikslinti EPP poziciją. Šio pobūdžio analizė neturėtų sudaryti sąlygų klaidingoms išvadoms, kad reikėtų neliberalizuoti rinkos, reikėtų trauktis atgal, kadangi sulaukiama neigiamų pasiekmių. Ne, tikrai ne, tiesiog reikėtų trūkumus ištaisyti. Nors, kaip žinia, tokių pasiūlymų sulaukti ir galima. Manau, kad labai puiku yra tai, kad didėja užimtumas, būtent to ir yra laukiama iš rinkų atverimo pirmiausia, ir siekiama yra ir to, kad, būtų ne, kad ne tik daugėtų darbo vietų, bet kad tai būtų kokybiškos darbo vietos, kad jos atitiktų tam tikrus kriterijus. E, kai kuriais atvejais tam turime labai tikslių priemonių, kit, kitiems atvejams tų tikslių priemonių nėra. Ten, kur tų tikslių priemonių esama, aš manau, kad labai svarbu yra tai jau buvo įtvirtintas ir perkeltas nacionalinė teisė tas sutartys skyrius, kur kalbama apie socialinės taisyklės. Nes aš manau, kad yra labai liūdna, jeigu rinka atveriama, vieni sektoriai reguliuojami, e, kiti ne ir kai kurios šalis imasi laisvės, pavyzdžiui, netaikyti tų taisyklių, dėl kurių buvo susitarta. Mokymas, be kita ko, taip pat yra labai svarbus dalykas. Europos Sąjungoje e, reikėtų e, mokyti mūsų specialistus, ar tai būtų e, oro bendrovių ekipažai, ar tai būtų e, E, lakūnų mokymas ar panašiai turėtume rūpinti šiais dalykais. Reikia, sakyti, kad, reikia pasakyti, kad svarbu, e, kad būtų tenkinamos visos taisyklės, visi standartai susiję su saugumu, susiję su e, kokybišku paslaugos teikimu. Kai bus peržiūrimas šis paketas, aš komisijai turėsiu vieną klausimą. Ar bus kalbama būtent apie šią tematiką? Nes sulaukti to, kad darbo jėga bus pigesnė, tai reiškia, kad kai kuriuose uostuose darbo jėga buvo nuvertinta, darbuotojai bus priversti dirbti už mažiau pinigų. Tačiau pažvelgus į kai kurios didesnius oro uostus, dabar matome, kad e, socialinės sąlygos yra labai skirtingos juose, e, atsižvelgiant į, tas, į tuos e, darbus, kuriuos dirba žmonės. Tai štai. Reikia pasakyti, kad pigios oro bendrovės moka ir mažesnį darbo užmokestį žmonėms negu tradicinės oro linijos. Dabar matome, kad ir tos pigios skrydžių bendrovės vystosi dviejų didelių monopolių kryptimi. Ar jums nesusidaro įspūdis, kad aviacija paprasčiausiai taps privačiu monopoliu? Galbūt Europos komisija galėtų panalizuoti, ar besijungiančios oro bendrovės visada tai daro pagristai ir kaip e, tie bendrovių jungimaisi gali įtakoti šio sektoriaus ateitį, ar beliks konkurencijos, nes gali atsitikti taip, kad viskam vadovaus didelis aviacijos monopolis. Viena vertus e, bus monopolis tų tradicinių oro bendrovių, kita vertus pigių skrydžių oro bendrovių. Ir aš manau, kad Tai yra tas klausimas, prie kurio reikėtų atidžiau susitelkti. Ir dar dėl darbuotojų komandiravimo. E, aš dalyvau diskusijose dėl darbuotojų komandiravimo, kai tarėmės dėl teisės aktų taikomų šiam sektoriui, kaip galima užtikrinti, kad e, tos taisyklės, tos normos bus taikomos visose šalyse. Nes taip jau išeina, kad štai aš gyvenu vienoje šalyje, dirbu e, įmonėje, kurios būstinė yra kitoje šalyje ir darbuotojų aišku kila klausimų, kokios taisyklės man, mano atžvilgiu, kaip darbuotojų bus taikomos, ar taikomos darbuotojų direktyvos komandiravimo man taisyklės, ar ne, jeigu taip, tai kaip tai turi būti taikoma. Tai štai tai yra paprastas, paprastutis klausimas. Aišku, galime sakyti, kad štai direktyvą turime, kad ji taikoma darbuotojams tačiau žinome, kaip sunku tą taikymą yra kontroliuoti. O jeigu to dokumento taikyti neišeina, tai tuomet iš viso kai kam gali tai pasirodyti labai patogi situacija. Tai štai, tokie būtų mano klausimai. Dėkoju. Dėkoju toliau, ponas Said. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti komisijos atstovui už pranešimą. Iš tiesų, dokumente yra gera situacijos apžvalga, tačiau iš jo kyla ir klausimų. Visų pirma, įrodančių, kad neturime pakankamai duomenų. Ir šia prasme svarbu, jog ateityje komisija užtikrintų, jog šioje srityje būtų uh, išsamus ir teisingi, patikimi duomenys. Kalbu ne tik tai apie šį klausimą, bet ir apie kitus su transportu susijusius klausimus. Ir čia statistika yra ta probleminė sritis, kuri apsunkina išvadų rengimą. Komisija konstatuoja, kad sektoriuje padidėjo užimtumas, darbo vietų skaičius logiškai išaugo apimtis e, įvairiose transporto rūšių kategorijose. Pavyzdžiui, Niderlanduose keleivių skaičius padidėjo 40 procentų, vienose sritise tiesa sumažėjo, kitose padidėjo. Na ir kaip sako komisijos atstovas, padidėjo E, lankstumo galimybės. Du kartus išaugo trumpalaikių kontraktų skaičius, taip pat atsirado tam tikrai tarp sektoriniai mainai, o dėl krovinių pervežimo tai skaičiai išliko nepakitę, nors, kaip sakiau, keleivių skaičius padidėjo 40 procentų. Tai rodo produktivumo padidėjimą, tačiau aš manau, kad tai darys įtaką aptarnaujantiems darbuotojams, e, jie patirs galimą spaudimą. Taip pat įmanoma, kad pasieksime savo galimybių ribas. Taigi atėjo laikas ieškoti būdų, kaip apsaugoti socialinius darbuotojus O kai dėl orlaivių priežiūros, tai pakankamai informacijos neturime. Įdomu sužinoti, ar e, tą techninį aptarnavimą vykdantis asmenys nebuvo pasamdyti iš kitų, ne ES valstybių. Dokumente tokių duomenų nėra, tačiau galbūt galėtume juos gauti, juk šis rytis reikalauja didelę kvalifikaciją turinčių darbuotojų. Tačiau kol kas neaišku, kokią, e, kokias pasiekmes atneš dabartinės reformos, pavyzdžiui, e, bendro e, dangaus ar Cezar programos. Galbūt galėtumėte pasidalinti savo vertinimu. E, Na ir e, bendras klausimas yra toks. Kokie socialiniai standartai taikomi ir turėtų būti taikomi tarptautiniams vežėjams? Čia visada yra rizikos, e, kad bus iškraipyta konkurencija. Jeigu tarptautinės oro bendrovės ir vežėjai laikosi tarptautinių reikalavimų, tai uh, tokios rizikos gal ir nėra, tačiau visuomet šioje srityje išlieka socialinio dempingo ir sažningos konkurencijos iškraipimo rizika. Jūs kalbate apie socialinį dialogą. Mes pasisakome už jį taip pat ir šioje srityje. Tačiau tuo pat metu atrodo, kad jūs nekviečiate uh, numatyti tam tikrą organizacinę struktūrą dirbantiesiems šiame sektoriuje. Beje, šioje srityje norėčiau paskatinti jūs pagerinti situaciją. Jūs kalbate apie tai, kad ateityje gali tekti panagrinėti galimybę sukurti tam tikrą teisinę struktūrą, kad formalizuotume tą dialogą. Iš ataskaitos išskaitau, jog tai turėtų būti vienas iš pagrindinių prioritetų. Manau, kad prie jo reikėtų pradėti dirbti nedelsiant. Ir dar vienas aspektas ne visiškai aiškus iš jūsų išvadų. Noriu paklausti, kokiu iniciatyvu komisija ketina imtis. neapsiribodama tose sritise, kur teisės aktai jau patvirtinti. Kitai žodžiais tariant, kokių naujų iniciatyvų komisija ketina imtis, kad atsirastų socialinių taisyklių aviacijos sektoriuje. Dėkoju, ponia Maisner. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti komisijos atstovui už ataskaitos pristatymą. iš tiesų e, daugelį sričių reikia gilesnės analizės. Aišku, vertiname e, vieningos rinkos sukūrimą, tai yra esminis ES e, pasiekimų pavyzdys, tačiau mes norėtumėm suvokti, kaip funkcionuoja ES ir kaip atsiskleidžia toji socialinė dimensija. Esu iš Vokietijos, mes tikime rinko socialinę dimensiją. Konkurencija yra svarbu, tačiau reikia užtikrinti, kad sektoriuje dirbantis asmenys galėtų pasinaudoti tinkamomis socialinėmis ir darbo sąlygomis pateiksiu porą klausimų. Ponas Katroji kalbėjo apie patikrinimus. Noriu paklausti, kokia yra aptarnaujančiojo personalo situacija. Apie tai nedaug kalbėjote. Na ir kitas klausimas, kuris iškyla dažnai, tai yra e, saugos ar už saugumą e, prie oro uostų vartų atsakingų asmenų atlyginimų klausimas buvo pateiktas pasiūlymas siekiant pagerinti tokių asmenų atlyginimų situaciją, nes galbūt prasta patikrinimų kokybė yra tiesiogiai susijusi su e, nedideliu atlyginimu. Taigi noriu paklausti, kaip ketinate spręsti apsaugos darbuotojų dirbančio oro uostuose atlyginimų klausimą. Kitas klausimas, sakėte, kad per pastaruosius 13 metų 100 procentų, nuo 10 iki 20 procentų padidėjo e, trumpalaikių kontraktų skaičius. Noriu paklausti, ar tokias sutartis dažniausiai sudaro moteris, ar vis dėlto ir vyrai dirba tokiuose darbuose, kuomet dirbama ne visų e, etatų. Aš taip pat esu socialinio komiteto narė ir aš manau, kad suprantate mano klausimo esmę. Uh, kai kuriuose sektoriuose pasireiškia e, didėjančio socialinių kont trum trumpalaikių kontraktų e, skaičiaus tendencija. Nežinau, ar tai yra geriausias būdas naujoms darbo vietoms sukurti. Jūs taip pat kalbėjote ir apie socialinės atsakomybės aspektą. Siekiant uh, užtikrinti e, socialinę apsaugą. Europos Sąjungoje užtikrinama judėjimo laisvė leidžia e, asmenims iš Prancūzijos vykti dirbti, pavyzdžiui, Italiją, tačiau reikia numatyti atitinkamas garantijas ir socialinę apsaugą. Ir jūsų manimų, koks harmonizavimo lygmuo čia galėtų būti patei, pasiektas. Jūs kalbėjote apie atvirą koordinavimo metodą, bet čia negalima e, visko priderinti prie vieno standarto. Tai rodo, kad harmonizavimas socialinėje srityje nėra galima šimtų procentų. Taip pat kalbėjote apie mokymą, profesinį rengimą. Vėlgi tai galėtų būti susijęs su uh, uh, didesniu užimtumu. Dėkuoju. Ačiū, žalių vardu ponas Kramer. Ačiū, aš taip pat norėčiau padėkoti komisijai už šį pranešimą. Norėčiau pasakyti, kad socialinės Europos problema atsirado e, pačioje ES funkcionavimo pradžioje. Sąjunga buvo sukurta kaip ekonominė sąjunga ir to socialinio elemento tarsi ir pritrūko. Suprantu, kad daug padaryta gerinant socialinės sąlygas transporto sektoriuje, tačiau negalime gilinti bendros vienos rinkos, negerinant socialinių sąlygų. Taip, teisės aktai yra, tačiau svarbu juos įgyvendinti. Visi žinome, e, kad dėl ekonominių priežasčių yra trumpinama darbo diena ir pavyzdžiui, jeigu vėluoja lėktuvas, tai turi įtakos ir oro uoste dirbančių asmenų e, darbo dienai. Sakykime, po 12 e, dienų Atsiprašau, po 12 valandų darbo stordėse gali būti tokia pavargusi, kad man išpils uh, ant kostiumo kavą, tačiau ką jau bekalbėti apie situaciją, kai lakūnai yra pavargę, tai yra susiję su darbo produktivumu tiesiogiai. E, taip pat e, suprantate, kad e, jeigu mokami nedėlė atlyginimai oro uosto saugos darbuotojams, jų darbo kokybė prastėja. Be kita ko, prastos socialinės sąlygos atveda prie socialinio dempingo. E, kita sudėtinga situacija yra susijusi su e, skyščių e, vežimo ribojimo oro uostuose. Taigi noriu paklausti, kaip komisija ketina gerinti darbo sąlygas. Na ir dar vienas socialinio aspekto elementas yra sveikatos priežiūra. Vienoje Vokietijoje transliuojamoje laidoje buvo atskleista informacija, kad oras, kuris yra pučiamas į lėktuvus, yra turintis kancerogenų. Dėl to, kad kai kurie oro kondicionavimo įrenginiai yra nešvarus ir pučia užterštą orą kai kurių oro linijų pilotai patys pasamdė gydytojus, mokslininkus, kurie ištyrė oro esančio orlaiviuose kokybę. Įsiaiškinta, kad ore esama kancerogenų, kas labai neigiamai veikia keliaivių kokybę. Taigi noriu paklausti, kokiu įgaliojimu turite e, šioje srityje, kad galėtumėte įsikišti imtis tam tikrų veiksmų tai yra tiesiogiai susiję su komisijos įvaizdžiu visuomenės akise. Jeigu visuomenė sužinos, kad mes žinodami nesėmame jokių veiksmų, tai nuo to mūsų įvaizdis labai nukentės. Taigi jūs turėtumėte pademonstruoti, kad mm, imatės kažkokių veiksmų. Na ir paskutinis klausimas dėl jūsų pastarosios pastabos, dėl e, pigių oro linijų. Pavyzdžiui, EasyJet, e, kuris vykdo reisus iš Unedžet Vokietijoje į Briuselį. Kalbėjausi su daugeliu Europos parlamentarų, kurie man kal... pasako apie tai, kad e, dažnai tokie skrydžiai neįvyksta, atidedami ar iš viso atšaukiami ir retai kada už juos yra kompensuojama. Taigi norėčiau paklausti, kaip Jūs vertinate tokių vežėjų atsakomybę pervežant keleivius. Tai yra iš tikrųjų nemažiau nei socialinės atsakomybės e, aspektas svarbus elementas. E, darbuotojų apsauga turbūt yra susijęs su bendrovės veiksmo efektyvumu. Ačiū. Yeah, Ačiū pirmininkė. Kai e, Kalbant apie tokias ataskaitas, tai reikia pažymėti, kad jos labai išsamios yra ir ten gali rasti visko. Viskas tampa gan sudėtinga. Žinoma, sveikinu e, ataskaitą ir e, iš tiesų turbūt buvo susitarta su problemom renkant duomenis. E, tų dešimties metų, bet e, galima sudaryti bendrą vaizdą, kas vyksta toje šakoje, tačiau norėčiau atkreipti dėmesį į porą klausimų, tai jau buvo minėta, tai yra e, alijansai, kurie kryptimi plėtojasi. Na, ši e, šaka tai gerai žinoma, bet turbūt nedaug kas 20 metų išdirbo toje šakoje. Aš Aš pradėjau dirbti e, toje srityje prieš 20 metų, kaip tik tai pradėti buvo čarteriniai reisai vykdyti. Ir e, tuomet galėjo skraidyti tik tai turtingieji. Na, o dabar e, šią transporto rūšimi gali naudotis praktiškai visi, gali keliauti darbo klausimais, atostogauti. Dėl uh, alijansų, gerbiamas pirmininkė, buvo uh, parengtas pranešimas uh, ta tema uh, prieš dešimt metų ir išvada buvo tokia. Uh, Išvada buvo uh, tokia, ar alijansai buvo geras dalykas, iš, išvada buvo tokia, kad uh, taip, nes uh, tie alijansai buvo labai nedideli, uh, smulkios oro linijos sudarydavo uh, susitarimus su stambiomis uh, oro liemis ir tai padėjo išgyventi smulkiems oro uostams. Ir, Ir mes visi to norime, o, o, o pavyzdžiui, toks stambus oro, oro uostas, kaip Hisru, yra priklausomas labai nuo, nuo vartotojų ir aš manyčiau, kad labai svarbu, kad iš, išgyventų ir regioniniai oro uostai. Tai a, tokį dalyką reikėtų pažymėti, kai kalba eina apie alijansus. Dar vienas dalykas, kas buvo pažymėta. A, Ir e, tai labai siejasi su e, didelė darbo apimtim, su sutartim. Aš nežinau, e, kaip komisija mano, kur link viskas eina. Jūs pažymėte, kad Toje sistemoje yra parengta daug, daug ataskaitų, nesvarbu, ar tai kalbaitų apie mobilius darbuotojus ar, ar ne, bet aš ne, neižvelgiu skirtumų tarp linijų bendrovės ir kitų sektorių. Tarkim, jeigu aš noriu vykti į dirbti Vokietiją ar į JAV ir dirbti Britų bendrovė, jeigu jie turi filialą ir labai dažnai turbūt pasitaiko uh, taip, kad žmonės ten dirbo, bet sutartis yra sudaryta gyvenamoje vietoje. Paimkime, pavyzdžiui, yra France ir KLM. Kiek žinau, kad KLM darbuotojai dirba KLM, o Air France darbuotojai dirba Air France oro, oro bendrovėje. Jie, jie nekeičia na, tos savo, savo buvimės, bet iš esmės tos oro bendrovės yra gana atskirtos. Tai čia nėra pasudėtingiausias dalykas, kas mane neramintų. Tai uh, kaip tai plėtosime, ar e, pasakysime, kad bus teisės aktai tam skirti, nes kalba eina apie bendrovės, mes iš, es, iš esmės e, stabdome valstybės pagalbą e, akciniam bendrovėm, tos bendrovės būtent tokie, tokios ir yra. Valstybės narės taip pat yra atsakingos uh, už tai, kad būtų nustatytos, pažiūrėjau, minimalios algos ir, ir panašiai. Uh, Ir ar kitokias sąlygas mes taikysime šitam sektoriu palyginti su, su kitais? Tai mane visai aišku, ką jūs apie tai norite pasakyti. Aišku, diskusija labai įdomi, bet pabaigai norėčiau paminėti vieną dalyką, gerbas pirmininkė. Jūs kėlėte harmonizavimo klausimus kai kalbame apie įgulos narius, kur čia galimas harmonizavimas. Ir dar kitas dalykas yra saugumas, yra Europinė saugumo agentūra, mes ją remiame, žinom, kad yra ir sunkumų. Ir kai siekiama suderinti, nesvarbu tai būtų lakūnų licencijos ar kažkokie kiti dalykai. Dar vienas pavyzdys įgula iš tiesų nemaža problema yra, kai, kai kam atrodo, kad labai puiku, kad e, įgula, įgulai turi būti atliekami mediciniai e, patikrinimai. Ir darbdaviui tai iš tiesų kainuoja, jeigu tai mažos bendrovės yra, jeigu, e, jeigu tai reikia kiekvieną, kiekvieną, kiekvienais metais tai daryti, ar ypač žvelgtumėm į tai, kaip, pas, kaip pasaulyje yra. Uh, E, daug kur taip yra daroma. Pavyzdžiui, lakūnai kas šešis mėnesius eina pasitikrinti e, sveikatos. Tik kai kuriais atvejais tai svarbus. Ir tikrai norėčiau pasveikinti jūsų dokumentą ir lauksime e, dokumento, kurie pateiksite kitais metais. Tačiau norėčiau įspėti, kad ir tikėčiausi, kad komisija netiks pasiūlymų dėl direktyvų, kurios neleistų mūsų oro linijų bendrovėms e, konkuruoti visam pasauliu, kadangi kalba eina ne tik tai apie rugsėjo 11 ar Liepos 7, ne tik tai apie ugnikulnio e, pelenus šios bendrovės yra konkurencinga pramonės šaka, e, jos uždirba milijonus, sukuria tūkstančius darbo vietų ir e, tikiuosi, kad mūsų teisės aktai bus geri ir kad e, visi keliaiviai ES galės keliauti saugiai. Mes norim, kad mūsų oro bendrovės konkuruotų visam pasaulyje, o, o neturėtų konkuruoti su viena ranka pririšta, kad jos negalėtų pajudinti. Ačiū. Ačiū Jums leidus, dabar pats norėčiau tarti e, žodį, sako pirmininkas. Ačiū už e, Jūsų šios dienos pristatymą. Atrodo, jog buvo atkreiptas e, dėmesys į tai, ką mes daugelis jautėme daugelį metų, kalbant apie liberalizavimą. Kai kurie uh, iš dabartinių parlamentarų svarstė ir pirmą e, civilinės aviacijos paketą, ir antrą, ir, ir trečią. Ir pane Foster turbūt teisingai pažymėjo, kad iš pat pradžių mes kovojome su val, valstybinė pagalba, valstybinėm pagrindinėm orinių bendrovėm. Ir tam tikrą prasme aviacija buvo labai tokia elitinė paslauga visuomeniai, elitinė darbo vieta. Tačiau aš norėčiau užduoti klausimą, ar e, tam tikrais požiūriais tai, ką mes turime dabar, nėra šiek tiek e, nesubalansuota ir nėra nukreip, nukreipta ki, e, ki, į kitą pusę. Aš e, suprantu, kad liberalizavimas davė naudos e, plačiai visuomeniai. Žmonės gali dabar skristi ten, kur anksčiau negalėjo, nors, aišku, daugelis aplinkosaugininkų pasakys, kad tai pražutinga mūsų planetai, tačiau e, tokį argumentą esame girdėję ne vieną kartą. Manau, kad liberalizavimas tikrai davė naudos oro linijoms, privačioms bendrovėms Iš esmės tai davė naudos e, kur kas mažiau darbuotojams. Aš suprantu, kad darbo vietų padaugėjo, tačiau visuomet labai e, atsargiai vertinu tai, e, kai kas nors sako, liberalizavimas sukūrė daugiau darbo vietą. Aišku, atsiradus kanalizacijai Tudoro dinastijos valdymo metu Anglijoje E, aišku, atsirado daugiau darbo, darbo vietų, bet tai ar tai buvo kokybiškos darbos vietos ir ypač žvelgtumėm į aviacijos sektorių, e, tai iš tiesų darbo vietų kokybė e, poliarizavimo nepadidėjo. Darbo vietų padaugėjo, bet kokybiškų darbo vietų sumažėjo. Taigi mano klausimas yra toks. Ar liberalizavimas davė naudos darbuotojams? Aišku, liberalizavimas mums davė Ryanair, EasyJet. Aišku, galėtumėt pasakyti, kad tai yra nesėkmė, aš tai tik, tikrai to netvirtinu, tačiau kartu tai atnešė ir žemesnę paslaugų kokybę palyginti su įprastomis maršrutinėmis oro linijomis. Ypač žvelgtumėm į aerolingus. Dabar uh, ir kaip ta bendrovė atrodė prieš atsirandant Ryanair. Tai dabar ta bendrovė supanašėjo su Ryanair. Dar, darbo užmokestis numuštas buvo, sumažėjo, darbo krūvės padidėjo, kokybė pablogėjo. Kartu tai mums davė ir rekordinį skaičių naujų oro linijų. Kartu tai privertė ir bankrutuoti rekordiškai daug bendrovių. Daugiau oro linijų ir daugiau lėktuvų užstrigusių uh, e, Mahavi dikumoje. Ir dabar turim reikalo su tokiu neįtikėtų, neįtikėtinu scenariju. Ir nauji orlaiviai naujos kartos Boeing 737 yra ardami, nes jų nebereikia. Taip, liberalizavimo reikia, tačiau tai yra kardas su dvipusiais ašmenim ir e, kokio kito žingsnio tikėčiausi iš jūsų, tai daugiau stebėjimo socialinio aspekto, nagrinėjimo, kaip tai paveikia darbo jėgą. Nereikia skaičiuoti tik tai darbo vietas ar jų padaugėjo, tai tai pripažįstame. Tačiau kaip apmokama už tokį darbą, palyginti su tuo, kas e, buvo anksčiau, kokios socialinės sąlygos e, tų darbų dabar, palyginti su tomis sąlygomis, kokios buvo anksčiau. Ir koks kokia paslaugų kokybė, paslaugų, e, kurios suteikiamos e, keleiviams, palyginti su tuo, e, ką turėjome anksčiau. Iš esmės norėčiau, kad jūs mums pasakytumėt, kur eisime toliau. Pradžia gera, bet kur eisime toliau ir kaip užtikrinsime, kad ataskaita apriektų visą taikymo sritį vienos bendros e, rinkos ir rinkos liberalizavimo. Tokius klausimus norėčiau kelti. Dėkui. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau grįžti prie tų pirmųjų žodžių, kuriuos ištarė kolega Groš šiuo požiūriu. Bien, Euh, Pone pirmininkė, norėčiau pradėti nuo to, ar veikia vertimas, klausė kalbėtojas. Bien. Ça marche? Ar veikia? Regis taip. Taigi norėčiau grįžti prie to, ką sakėte jūs, ponė pirmininkė, ir prie to, ko savo įžangoje pasisakymo pasakė kolega Groš. Liberalizavimas yra geras dalykas ir tai tęsis, dėl to tai, tai nėra kvestionuojama, tačiau tai neturi būti savitikslis dalykas. Liberalizuoti, kad būtų liberalizuota. Atliktos Studijos rodo, kad oro e, sektoriaus liberalizavimas yra e, geras dalykas, nes tas sektorius buvo pernelyg uždaras. Tai pirmiausia turėjo labai teigiamus įtakos vartotojų padėčiai. Darbuotojai nepatyrė tiek neigiamų pasiekmių, kiek būtų buvę galima planuoti. Kodėl? Todėl, kad liberalizavimą lydėjo e, teisės aktų derinimo procesai ir buvo siekiama darbuotojams užtikrinti kuo didesnį saugumą. Tiesa yra ir ta, kad darbo sąlygos aviacijos sektoriuje buvo nagrinėjamos pirmiausia iš saugumo požiūrio taško. Tačiau suprantama, saugumas yra tas dalykas, kur nuolaidų daryti neįmanoma. Buvo pasiekta pusiausvyros tarp liberalizavimo ir techninių taisyklių vystimo. Ta pusiausvyra gal dar nėra ideali, dar yra ką gerinti, tačiau pusiausvyros esama. Ponas Kroš man uždavė labai tikslų klausimą. Buvo klausimo, ar yra numatyta kokia nors pagalba tarpinėse stotelėse, tarpiniuose oro uostuose. Norėčiau pasakyti, kad mes jau pradėjome darbus šioje srityje. Vyksta tyrimas, liekame studiją. Ir perž... bus numatyta peržiūrėti direktyvą ir šių metų pabaigoje, kitų metų pradžioje mes jau turėsime siūlymus Socialiniai aspektai, nagrinėjant šį klausimą, taip pat bus be abejo aptarti. Mes konsultuojamės su visomis suinteresuotomis pusėmis. Tuo pat metu mes pradėjome viešas konsultacijas. Jos vyksta internetu. Nuo gruodžio iki vasario mėnesio apklausos vyks, rezultatai tų apklausų bus skelbiami nuolatos Mes renkame šios rezultatus tam, kad galėtume juos pateikti darbo grupiai, kuri posėdžiaus 2010 pabaigoje, 11 pradžioje. Bus pateiktas siūlymų paketas, e, kuris bus taikomas euro uostams. E, tai įvyks 2011 antrą pusmetį. Tai štai, toks grafikas yra numatytas. Bus paskelbtas komunikatas dėl veiksmų plano dėl oro uostų pajėgumų ir trys siūlymai, teisėkuros siūlymai, kurių vienas bus susijęs su pagalba lėktuvams tarpiniuose oro uostuose. Taigi viskas vyksta gerai, kai dėl šio aspekto. Mm, ir dėl to galiu atsakyti ponui Alkadraui, kuris buvo pateikęs panašų klausimą. Kitas klausimas, ar reikia džiaugtis tuo, kad vyksta sektoriaus konsolidacija, ar dėl to labiau reiktų jaudintis. Kolega Groš sakė, kad gali atsikti taip, kad viena vertus atsiras tokia situacija, kad vietoj valstybės monopolio atsiras privatus monopolis. Na taip, taip, sektoriaus konsolidacija vyksta, mes tai matome. Air France, KLM, British Airways ir Iberija čia yra du tokie pavyzdžiai Lufthansa, SN Airlines e, taip pat e, sudarė alijansą. Žodžiu, sektorius juda. Visi tie alijansai išlaikė konkurencijos testą. Tiek Junktinėse valstijose, tiek Europoje. Manau, kad bent kol kas nereikėtų rūpintis per nelik dėl konkurencijos iškraipimo, jeigu situacija ir toliau bus tokia, kokia yra dabar. Žinoma, viskas negali būti nuveikta per vieną dieną, nes rinka buvo labai uždara, sakyčiau, ne tik uždara, bet ir visos durys buvo užrakintos. Situacija buvo tokia, kokia buvo. Ir dabar E, matome, kad kuriama rinka, kur pradedos yra taikyti visiškai naujos taisyklės. Esant tokiom sąlygom, žinoma, yra tokių laikotarpių ir faktorių, kuriuos reikia iš naujo pritaikyti ar, ar naujai įdėkti. Dėl to gali pasireikšti šiek tiek nestabilumo, bet tai yra normalu, nes toks yra ekonominis gyvenimas. Taip galėčiau pasakyti. Tačiau yra susitarta dėl minimalių taisyklių, kurios turi būti dėgiamos be jokių klausimų. Pavyzdžiui, Europa, sutik... Europa negali sutikti su socialiniu dempingu. Europos Sąjungai be kita ko nėra suteikta jokios kompetencijos spręsti dėl darbo užmokesčio. E, tačiau tai nereiškia, kad galima būtų pasitenkinti socialinio dempingo susiklošiusią situaciją Europoje. Tokiame šitame sektoriu ar kokiame nors kitame. Socialinis dempingas yra neprimtinas jokių, jokių pavydalų. Laukos ir legacy carriers atvejais. Mes matome kad, matome, kad atsiranda visiškai nauji modeliai šiame sektoriuje. Uh, uh, trumpieji skrydžiai liks istorinių vadinamųjų kompanijų skrydžiai, o, o kit, kitis, kitus skrydžius labiau vykdys tų pigių skrydžių bendrovės. Visa tai priklausys nuo to, kokį modelį rinksis ir pigių skrydžių bendrovės yra stengiamasi, bent jau pigių skrydžių bendrovės nori vykdyti trumpesnius skrydžius ir E, maksimaliai panaudoti turimus lėktuvus, ruostusi stovėti kuo trumpiau, kad lėktuvai dirbtų maksimalią apkrovą. Siekima kuo didesnio efektyvumo. Įmonėms, kurios renkasi šį modelį, e, yra neleidžiama vykdyti socialinį dempingą. Norėčiau pasakyti visiems, kurie kalbėjo šiuo klausimu, štai ką. Darbuotojų komandiravimas yra susijęs tiek su vadinamaisiais mobiliaisiais darbuotojais, tiek ne. Aviacijos sektoriuje didžiausių problemų kyla dėl tų darbuotojų, kurie yra komandiruojami ir kartu taip vadinamieji mobilūs darbuotojai. Čia turime prisiminti e, neseną reglamentą Roma 1 nes čia yra siūlomi labai rimti sprendimai. Paaiškinsiu. Nes pasirinkti kontraktą, sutartį galima bus laisvai, tačiau toje sutartyje, tame kontrakte negali būti trukdoma darbuotojui pasinaudoti nuostatomis, kurios galioja šalyje, toje šalyje, kurioje darbuotojas dirbs. Kitaip tariant, tai, tai yra tos nuostatos, kurios yra susijusios su svarbiausiais darbo teisės aspektais, pažiūrėjau, darbo užmokestis. Galima sudaryti laisvą sutartį su darbuotoju ir jeigu bus daroma nuoroda į nacionalinę, e, į nacionalinį kokį nors teisės aktą, kur sąlygos yra mažiau palankius darbuotojų negu sąlygos šalyje, kurioje jisai dirba, toks dalykas būtų nelegalus. Visą tai, visi tie sprendimai buvo priimti tam, kad būtų galima geriau apsaugoti darbuotojus. Aš iš dalies, manyčiau, atsakiau į klausimą, kurį iškėlė ponas Alkadraui. Turiu pripažinti, kad aš jau sakiau, kad mūsų atliktas darbas yra ribotas. Neturime pakankamai patikimų duomenų, kad galėtume vertinti e, aptarnavimo E, sferą, e, kad galėtume vertinti, kokios, kokie padėtie dabar yra tie sektoriai, kurie buvo atskirti nuo oro paslaugų teikimo. Bet aš tai jau sakiau savo įvadę. Tad sunku yra kol kas pateikti skaičius, bandysime tą atlikti vėliau, tesdami savo darbus. Aš sakiau, kad mes ketiname peržiūrėti darbuotojų komandiravimo direktyvą. Kodėl? Todėl, kad tai yra numatyta pagal socialinę darbo tvarkę ir tai yra tas dalykas, kuris yra pakankamai tvirtas ir rimtas, jeigu taip galima sakyti. Jūs manęs klausėte, ar už bendrai taikomų socialinės teisės standartų siūlysime kitas iniciatyvas pritaikytas labiau aviacijos sektoriui? Atsakymas būtų ne, išskyrus, išskyrus. Kai kuriuos konkrečius atvejus, kadangi, kaip jau sakiau, ypatinga dėmesys yra skiriamas saugumo aspektui, kaip ir jūrų transporto atveju, pavyzdžiui. Taigi mes kreipėmės į Europos oro saugos agentūrą ir prašėme parengti dokumentą dėl skrydžių laiko apribojimo. Tuo pat metu atsakau poniai Foster. Jos užduota klausimą dėl profesinio sertifikavimo orlaivių ekipažams ir dėl medicininių patikrinimų, kuriuos jie turi atlikti. Agentūra dirba, jai tekusi darbą. 9 metų sausio 1 dieną prasidėjo viešos diskusijos, tai yra labai sudėtingas darbas, reikalaujantis daug techninių žinių ir kai agentūra savo darbą bus atlikusi ir kai mes galėsime jau techninių, socialinių ir kitais požiūriais įvertinti šią atliktą darbą, galėsime 2012 metais galiausiai pateikti siūlymą, kuris galbūt padėtų pakeisti egzistuojančias taisyklės, kurios buvo numatytos vadinamajame EU OPS reglamente prieš keletą metų. Taigi prie šio klausimo dirbame, tačiau vėlgi tas darbas gal yra šiek tiek ir ribotas, tačiau jis vyksta taip, kaip aš jums pristačiau. Pirmiausia, dėmesys skiriamas saugumui, ir skiriamas dėmesys, kad konkurencija vystytųsi tolygiai visoje Europos Sąjungoje, kad ji būtų sąžininga ir kad būtų siekiama visapusio harmonizavimo taisyklių. Pirmiausia, per saugumo aspekto prizmę yra vertinami socialiniai klausimai, tačiau, kaip jau sakiau, niekas dar nėra iš anksto nulemta. Pone Elsner taip pat uždavė klausimą ir galėčiau atsakyti, kad na taip, personalas, kuris yra atsakingas už oro uostų saugumą, gauna nedidelius atlyginimus. Nežinau, ar taip yra iš tikrųjų, tačiau galėčiau su tuo sutikti. Tačiau kol kas mes šiuo klausimu nieko daryti negalime, tačiau bandome. Bandome paveikti saugumo kontrolę oro uostuose galiu pasakyti, kad ta kontrolė, tie patikrinimai yra labai rimti, labai kruopštus, kartais problemų aptikti pasitaiko ir mes imamės visų priemonių, e, dirbame su valstybėmis narėmis, manau, kad oro uostų saugumas yra tinkamai užtikrinamas. Ar turime informacijos dėl vyrų ir moterų darbo, dėl gerai apmokamų darbo vietų ir mažai apmokamų darbo vietų. Tai yra tas dalykas, prie kurio taip pat reiktų padirbėti. Jūs minėjote, kad socialinė teisė skiriasi ir nuo to kenčia darbuotojai, komandiruoti darbuotojai, vadinamieji mobilieji darbuotojai. Ir vėlgi turime tik dalinį atsakymą, Jis yra Roma vienas reglamente, bet tai ir nėra viskas. Mes, pavyzdžiui, taryboje ant stalo ir parlamente turime siūlymą dėl pensijų teisės perkelimo. Tai yra tas dalykas, kuris gali padėti sumažinti e, skirtumus susijusius su darbo sąlygomis ir su darbuotojų statusu. Ponui Kramer atsakyčiau štai ką. Na taip, darykime viską, kad nacionaliniais teisės aktais būtų perkeliami europiniai teisėkuros sprendimai, kad jie būtų tinkamai gyvendinami. Tiek saugumo aspektą liečiant, tiek kuriuos nors kitus. Socialinis sustarimas, kuris buvo perkeltas 2000-aisiais į bendrijų teisę dėl darbo laiko, yra ypač svarbus dokumentas. Pirmininkas, norėčiau paprašyti kalbėtoje baigti pasisakymą. Ačiū. Pirmininkė, šita tema man pernelyg yra įdomi, kad galėčiau greitai užbaigti pasisakymą. Dabar mes žiūrime, koks darbas yra dirbamas šiomis e, temomis ir taip pat stengiamės įvertinti, kiek kancerigenų e, gali būti randama vienoje ar kitoje darbo vietoje šiame sektoriuje. Tai štai tiek būtų užbaigiant pasisakymą, dėl keleivių teisių. Tai yra ta tema, prie kurios mes dirbame. Jūs žinote, kad vyksta viešos konsultacijos, jos prasidėjo praėjusiu metu pabaigoje. Paskui bus parengtas rudenį komunikatas šiuo klausimu ir paskui, pavyzdžiui, kai kalbama apie skrydžių anuliavimą arba atsisakymą e, pasodinti keliaivį lėktuvą, bus galima spręsti dėl 261 reglamento taikymo. Tai štai, pirmininkė, atsakiau iš juos įvairius klausimus ir tuo pat metu atsakiau ir poniai Foster. Na ir apibendrinimui norėčiau pasakyti štai ką. Aš pasižymėjau jūsų pageidavimus. Tai yra mano pirmas pasisakymas, tai yra tiesiog bandymas, pirmas bandymas E, prie kurio dar reikia dirbti, pastangas reikia tęsti. E, laikas, kuriuo mums prireiks, bus tiesiogiai proporcingas reikalavimams, kuriuos siesime su statistikos duomenų patikimumu ir galimybę tos duomenys gauti. Jūs, pirmininkė, taip pat kalbėjote apie e, didelį skaičių bankrotavusių oro bendrovių. Jūs kalbėjote, kad neseniai tos bendrovės bankrutavo. Tai yra irgi tema, prie kurios galbūt vieną gražią dieną sugrįšime. Tačiau dėl to juk nieko keisto. Mes e, kalbėjome apie elito sektorių. Šiandien tas sektorius ir gamina tam tikras vartojimo paslaugas. Mes kalbame apie socialinės teisės šiame sektoriuje. Tad yra normalu, kad drąsūs verslininkai, darbdaviai pasinaudojo tuo, kad šiame sektoriuje griuvo kai kurie barjerai. Na, gal jie kartais buvo pernelyg drąsūs ir dėl to prarado tai, ką turėjo. Sektorius šiaip ar taip normalizuojasi. Dėkuoju uždėmesi. Okay, Labai ačiū. Komisijai esu įsitikinęs, kad komiteto nariai E, lauks galimybė su mumis dirbti prie reglamento 261. Manau, kad atsiveria didelės darbo galimybės. Taigi prašom ateityje atvykti pas mus e, pristatyti pažangą. Esu įsitikinęs, kad dirbsime kartu e, ateityje. Taigi dar kartą ačiū už ataskaitos pristatymą ir už tai, kad atsakėte į klausimus. Kitas darbo atvarkės punktas yra 2011 m. biudžeto projektas. Norėčiau pakviesti pranešę atsakingą už biudžetą, bet taip pat noriu priminti nariams, jog Ši jums pateikta nuomonė atsirado dėl Lisabonos sutarties įneštų pakeitimų. Dabar biudžeto projektas nagrinėjamas yra tik vieną kartą. Taigi e, savo pranešimo projektą mes turime atitinkamai orientuoti naujasias nuostatas. Taigi ponas Rikė yra parengęs pranešimą. Prašom, Dominik, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip buvo paminėta, kontekstas yra šiek tiek ypatingas. Kyla tam tikrų sunkumų. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams, nes jie buvo labai geranoriški. Paprastai būna sudėtinga dirbti kai laiko maža. Tačiau nors ir sąlygos ir nebuvo pačios patogiausios, darbas vyko, sakyčiau, pakankamai sklandžiai. Šis transporto ir turizmo komiteto biudžeto komiteto biudžetas yra klausimas, jis e, besiremiantis komisijos tam tikrą poziciją. Mes laukiame tarybos pozicijos Prie to dar grįšiu, kadangi jau turime koreper rezultatą, tačiau tarybos poziciją gausime tik po kelių dienų. Dėl šio pranešimo turėsime balsuoti rugsėjo 8 dieną. Man atrodo, reikės atostogų metu komitetų nariams siūsti savo norimus pakeitimus. Taigi visa tai yra pakankamai sudėtinga nes komitete, man atrodo, mums teks balsuoti rugsėjo 2 ar 3 dieną. Bendras kontekstas yra žinomas, viena vertus krizė suprantama, antra Lisabono sutarties konstitucinė peržiūra, kurios dėka suteikiama daugiau galiojimų Europos parlamentui, tačiau tik, numatytas tik vienas svarstymas. Biudžetas, prie kurio dirbome, yra paremtas komisijos siūlymų, iš pradžių mes parengėme nuomonę, kad biudžeto komitetas galėtų geriau atsižvelgti į mūsų komiteto nuomonę. Mūsų pakeitimams buvo pritarta, tad sulaukėme sėkmės. Komisija pasiūlė bendrą biudžetą, kuris esant tokiam kontekstui, kuris susiklostys, yra pakankamai patenkinamas. A1 e, sekcija praktiškai nesumažėjo, nes tebelieka 50 milijonų eurų e, toje dalyje ir dėl to mes labai nenukentėsime. 17 procentų buvo numatyta didinti e, įsipareigojimus, e, mokymus įsipareigojimams, tačiau įvyko šiokių tokių pasikeitimų E, tarp transnacionaliniams tinklams taip pat numatyta didinti šias lėšas, lėšas e, vadinamosius mokėjimus įsipareigojimams. Mes turime tam tikrą problemą. Esant tam krizės kontekstui teko priminti tai, kam pritar visi komiteto nariai. Transportas, kad ir krizės metu, tebelieka esminė ekonominė veikla. Žinome, kad e, galimybė vykdyti mainus tarp e, atskirų asmenų, pervežti medžiagas ir panašiai yra esminis dalykas. Tad mūsų niekas neįtikins, kad krizė yra e, reikiamas argumentas tam, kad būtų galima sumažinti transporto sektoriaus plėtojimą. Kitas, tai yra iš tikrųjų labai svarbus aspektas, turime nepamiršti aplinkos saugos reikalavimų, turime nepamiršti sektoriaus plėtros, turime mažti CO2 išmetalus ir kol kas dėja ne visos tendencijos vystosi teigiamai. Regis, kad šiam kontekstui esant būtų neteisinga e, skriausti transporto sektorių. Pranešime, kurį pateikiau jums, teikiami siūlymai buvo tokie, buvo siūloma laikytis komisijos siūlymo, tais aspektais ypač, kur mūsų pozicijos sustiprinamos, kur siūloma labiau plėtoti transnacionalinius tinklus. Agentūrų, tarp kitko, poreikiai nebuvo tinkamai įvertinti. Ten Transnacionalinių tinklų agentūra yra komisijos agentūra, kitos agentūros ir ES agentūros, tačiau e, tos agentūros yra Europos parlamento, sakyčiau, esminė grandis, kad būtų galima užtikrinti tinkamą uh, vykdymą tos politikos, dėl kurios balsuoja Europos parlamento nariai. E, būtų tikrai sunku įtikinti, kad reikia susitarti dėl priemonių, ir dėl to susitarėme, o paskui, kai tenka tas nuostatas įgyvendinti, tai tuomet žengiam žingsnį atgal dėl to, kad nėra lėšų. Siūlymai, kuriuos teikia komisija e, šioje srityje, buvo nepakankami, nes agentūroms numatytas finansavimas buvo pernelyg menkas, buvo siūloma grįžti prie komisijos siūlymo svarstymų metu ir komisijos siūlymai, kaip jau sakiau, buvo gana nuosaikiai griežti. Buvo siūloma pradėti naujus parengiamuosius veiksmus ES veiksmų kontekste. Buvo siekiama numatyti tam tikras priemonės, kurios paliestų visas transporto rūšis, susijusios su bilietų pardavimu konkrečiai, tai yra piliečiams turėtų būti numatytos geresnės e, galimybės įsigyti elektroninius bilietus naudojantis intermodaliniu vadinamuoju transportu. Mes neturime turizmui skirto specifinio biudžeto, mūsų parengėmėjai veiksmai yra daugiausia lokalizuoti įtrę komitete. Mes šiais klausimais diskutavome komitete ir prašome, kad būtų atliekami pareigiamieji veiksmai, kurių dėka būtų galima vystyti tvarų turizmą ir socialinį turizmą. Taigi nu, esame numatę du parengiamuosius tokius veiksmus - kultūrinių ir pramoninio turizmo srityje taip pat. Sulaukėme komisijos komentarų dėl šių parengiamųjų veiksmų, nes nei tos komentarus esame gavę. Komentaruose yra remiamas mūsų naujai pateiktas siūlymas. Kai dėl e, bilietų rezervavimo multimodaliniam transportui vėlgi buvo siūloma remtis ta galimybė, kad būtų galima įsigyti bilietus visose šalise visoms transporto rūšims. Tai yra mūsų pozicija, tačiau vėlgi turime atsižvelgti į techninės galimybės, kad neįvyktų taip, kad mūsų pasiūlymas bus pernelyg techniškai ir kitaip sudėtingas įgyvendinti. Tad vėlgi buvo nuspręsta laikytis iš dalies komisijos siūlymų. Pone pirmininkė, jums leidus, norėčiau grįžti prie korepero siūlymų mes Neturime dar tarybos pozicijos, tačiau korepero neoficialią poziciją per koreper jau esame gavę. E, na šiaip, kas vyksta ten, tai būtų sunku įsivaizduoti, kaip vystyti transporto sektorių, nes lėšas mūsų sektorių siūloma mažinti labai reikšmingai. Siūloma sumažinti lėšas mokslo tyrimams. Man atrodo, tai labai prieštarauja išsikeltiems tikslams transporto seityje. Taip pat siūloma mažinti reikšmingai lėšas agentūroms. Tuo tarpu, kai mes norėtume, kad jos būtų padidintos. Ir norėčiau pabrėžti dar vieną siūlymą. Siūlymą labai reikšmingai sumažinti lėšas geležinkelių agentūrai, kurios lėšos jau buvo sumažintos. Mes paprašėme atlikti papildomą vertinimą, bet pasiūlymas tebelieka taip pat e, nepriimtinas, kadangi dar 10 procentų tos lėšas siūloma kirpti, kai dėl jūrų agentūros. Taip pat numatytas lėšų mažinimas. Ir e, tiek tyrimams, tiek agentūroms lėšas mažinti yra nepriimtina siūlymas. Vėlgi, šioje agentūroje lėšas mažoma mažinti 10 procentų. tos temos mūsų supratimu turėtų būti ypatingai pabrėžiamos tokios kaip agentūros, kaip tinklų vystimas, kaip mokslo tyrimai. Ir taryba elgėsi priešingai, e, stengiasi sumažinti reikšmingai lėšas šiems visiems sektoriams. Jums pritarus su šešėliniais pranešėjais mes diskutuosime šiais klausimais, kviesime teikti pakeitimus, nes mes siūlysime kad būtų grįžta prie komisijos siūlymų ir kad komisijos siūlymai, ypač dėl agentūrų, būtų dar padidinti, kad tos lėšos numatytos agentūroms būtų dar padidintos. Dėkuoju. Labai ačiū Dominik. Šeši norintys pasisakyti. Turime baigti iki penktos valandos. Pirmiausia, socialistų vardu ponas Liberatski. Labai ačiū, pirmininkė. Iš pat pradžių norėčiau padėkoti pranešėjui, ponui Rikė, už puikų bendradarbiavimą. Kalbant apie patį biudžetą, norėčiau pasidžiaugti tuo, kas yra pasakyta įžanginėje dalyje, tai yra tie tikslai, kuriuos mes kaip socialistų frakcijas mes savo užsibrėžę yra akcentuoti. Tai yra konkrečiai e, transporto siekis reaguoti į mm, didėjantį gyventojų skaičių ir užtikrinti jų mobilumą. Kai dėl išeimo iš krizės strategijos Tai vėlgi tai atspindėta biudžete, kalbant apie jo sudėtį ir pranešimo struktūrą, mes e, pritarėme tam, čia išvelgėme pozityvių elementų, tačiau praktiškai vertinant e, mums e, kyla tam tikrų baimių dėl šio biudžeto. Jis yra pirmasis toks matomas e, biudžetas, kuriame kalbama apie status quo išlaikymą nedidinant finansavimo. Atrodo, kad nedidinamos aukštutinės ribos. Atrodo, kad į finansuojamos tos pačios nuotinės kategorijos ir nebelieka galimybių naujoms iniciatyvoms. Iš pono reikia pranešimo tai matyti, bet mes negalime pritarti keliems elementams. Visų pirma, dėl nuolatinių atstovų pasiūlymo riboti finansavimą ten tinklams siekiant finansavimo nuoseklumo ir siekiant padidinti e, galimybės atsigauti po krizės, mes negalime savęs taip riboti negalime stabdyti e, transeuropinių tinklų plėtros. Mes, kaip socialistai, čia turime prisipažinti, kad praeitą savaitę plenarnės sesijos metu mus ištiko nesėkmė. Žymus šeštasis pakeitimas susijęs su galimybe lėšas nepanaudotas kitiems socialinės sanglaudos projektams nukreipti į transporto sritį. Būtent šis pakeitimas buvo atmestas ir EPP blokavo galimybę panaudoti anksčiau nepanaudotas lėšas. Kalbėjome ir apie galimybę sukurti struktūrą koordinuosančią lėšas gautas viešųjų ir privačių partnerysčių dėka ar kitais būdais, bet tai vis tiek vyks toks koordinavimas ir čia to minėti nebūtina. Kitas svarbus užduotinas klausimas yra agentūrų klausimas ir lėšų agentūrai mažinimo rizika. Mums atrodo, kad dabar agentūrų poreikiai yra tenkinami. Kartais mes patys e, prieštaraujame agentūrų finansavimo didinimu, jeigu šios neturi pirminių lėšų savo funkcijoms įgyvendinti, nes kyla e, klausimas dėl jų funkcionavimo apskritai. Arba agentūros turi turėti tą europinę dimensiją, arba iš viso jų egzistavimas yra nepagristas. Tokį štai klausimą turėtume kelti. Kitas klausimas. Biudžetas turi būti toks, kad jis neatsiliktų nuo europinės politikos įgyvendinimo spartos. Kiek suprantu, 2011 bus ne tipiniai metai, nes baigėsi vienas programavimo laikotarpis ir priemonių bei reglamentų įgyvendinimo sparta turbūt padidės. Neseniai kalbėta apie Galilėjo projektą, apie tai, kad jis nuo transporto dabar pereina prie pramonės. Taip, toks pokytis įvyko. Tačiau reikia pagalvoti, ar Galilėjo yra iš esmės susijęs su uh, transportu ir turizmu, turizmu, ar tai buvo paranku vienam komisarui. Na, bet tai jau. Uh, Pastabai šona. Mes dėkojame ponui Rykė už darbą, bet vertiname jį gana skeptiškai. Ačiū, ponė Jansen. Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjui už atliktą darbą. Aš taip pat manau, kad jis nuveikė labai daug. E, analizuojant biudžeto pasiūlymą, situacija komplikuota, nes atrodo, kad taryba ėmėsi naujoviškai nagrinėti e, biudžeto pasiūlymą, e, einama rašytinio nagrinėjimo keliu, taigi iki rūpiučio 16-osios nežinosime, koks yra tarybos sprendimas. E, Aš manau, kad mes turėtumėm savo poziciją grįsti komisijos pasiūlymu. Komisija jau turėtų turėti reikiamo finansavimo prognozes. Suprantama, dėrybos su taryba bus sudėtingos, kadangi ne viena valstybė patiria finansinių sunkumų nesu ypatingai optimistiškai nusiteikusi dėl to, kad galėsime skirti daugiau lėšų nei siūlo komisija. Tačiau jei pasiūlymus dėl agentūros galėsime uh, tam tikrą prasme priboti, neskirdami agentūroms daugiau uh, funkcijų, jei neskiriamas papildomas finansavimas. Uh, Štai pavyzdžiui, e, Galilėjo projektų reikia e, reikiamo finansavimo, čia pritariu anksčiau kalbėjusiam kolegai. O kai dėl parengiamųjų veiksmų, pavyzdžiui, čia yra numatyta keletas tokių parengiamųjų veiksmų, konkurencijai ir augimui, taip pat turizmui, galbūt būtų išmintingiau apsiriboti mažesnių veiksmų skaičiumi. Kiek žinau, turizmo srityje vyksta tokie parengiamiai veiksmai dėl socialinio ir. E, Pramoninio turizmo kalbama apie tam tikrą mm, sukauptą patirtį, tam tikrą įgyti, bet čia reikia tuos veiksmus išskirti į prioritetus nes jei veiksmų bus per daug, tiesiog nieko nepasieksime. Taigi aš manau, kad reikėtų pasirinkti iš tų veiksmų. Man pasirodė įdomus eksperimentinis projektas dėl transporto infrastruktūros ir bilietų užsakymo vartotojo sąsajos. Nežinau, ar komisija galėtų atsakyti į e, klausimus apie šią iniciatyvą, tačiau manau, kad tikslas yra tikrai kilnus ir aš manau, kad reikėtų rasti finansavimą, kad e, europiečiai vis dėlto galėtų pasinaudoti programą leisančią internetu užsisakyti. E, bilietus e, traukiniams. Pritariu pranešėjui ir uh, esu sunerimusi dėl to, kad galbūt pasiūlymų yra per daug ir nesugebėsime jų visų gyvendinti. Ačiū. Um, ačiū, bet ponas Rikė atsiliepė tik tai į tai, ko prašė koordinatoriai, kalba eina apie bandomosius uh, projektus turizmo uh, srityje. Taigi jo uh, atsakymai iš esmės nulemti yra to, ko buvo paprašyta. Prantu. Ačiū, pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Rikė už nuomonės projektą. Turiu porą pasiūlymų, kai ką norėčiau pridurti. Visų pirma, kaip ir jūs, manau, jog biudžeto sumažinimas agentūroms, ypač geležinkelių agentūrai, nepriimtina. Žinome, kad nepriimtina mažinti biudžetą šiai agentūrai, kai kai tam prireiks iš tiesų 20 milijonų 500 tūkstančių. Toliau ketvirta dalis. Jūs kalbėjote apie visą tai, kas susijęs su saugumu ir aš norėčiau, kad būtų akcentuotas geležinkelio saugumas. Žinome, kad šioje srityje buvo pora nelaimingų atsitikimų. Ir tai yra labai svarbu, tai rodo uh, kodėl geležinkelio agentūrai biudžetą nereikėtų mažinti. Toliau penkta dalis jūsų pasiūlymo. Čia yra paminėta kova su klimato e, kaita ir e, čia yra skaičius nurodytas 30 e, procentų CO2 emisijų mažymas geležinkelių sektorė. Mums svarbu pasirūpinti, kad šie akcentai būtų e, sudėlioti tinkamai. Visų pirma, reikia akcentuoti geležinkelių sektorių, po to kitus dalykus. Kalbant apie keleivių e, teisės, e, jas minėjom ne kartą čia ir galbūt ir šioje nuomonėje reikėtų pasiūlymų tuo klausimu. Toliau turiu porą konkrečių pastebėjimų dėl priedo. Tvarus turizmas. Uh, ypač Dunojaus srityje. Tai turi būti įtraukta į darbo atvirkę, tai jau paminėta yra, tačiau aš norėčiau tai dar kartą aneksuoti dėl transeuropinio tinklų. Pritariu Jums, kad tema labai sunkia. Sritis labai sunkia, kur norime nuveikti daugiau su mažiau lėšų, plėtojame uh, E, TNT tinklus ir turėtumėm susitelkti į e, turimą geležinkelių infrastruktūrą. Tai turėtų būti prioritetas. Mes galvojame apie investicijas kito, kitose sritise, mažinam investicijas tiem e, nelabai brangiam dalykam, kurie galėtų būti naudingi. Toliau bilietų rezervavimo vartotojų sąsoje. Tai yra svarbu. Panas Rikėjus turbūt Na tai minėjote, kalbant apie Islandijos ugnikalnių įsiveržimą, kad labai svarbu turėti tą techninę galimybę rezervuoti e, bilietus, tai labai padėtų vartotojams, tai taip pat labai padėtų rasti alternatyvas e, keliu, kelionės maršruto, ypač tokiais atvejais, kai ugnikalniai e, įsiveržia toliau viešojo privataus sektoriaus bendradarbiavimas čia būtų labai svarbus ir labai norėčiau sužinoti, ką jūs numatote ir ką ketinate pasiūlyti tuo klausimu e, nuomonėje. Dar vienas dalykas, grįšiu prie pirmos dalies, turėtumėm pažymėti, kad e, transportas yra e, labai svarbus ūkiui, lygybei piliečių, jų mobilumo prasme ir Turėtume pažymėti, kad transporto rūšių labai įvairių, kai kurios netokios naudingos, kai kurios netokios ekologiškos, kai kurios nelabai padeda užtikrinti vienodas galimybės visiems keliauti. Ir, ir galbūt nereikėtų čia kai kurių rūšių minėti, kaip pavyzdžiui vaizdo konferencijų. Pana Zylė. Ačiū pirmininkė. Kadangi šešėlinės nuomonės rengėjas nedalyvauja posėdėje, tai kalbėsiu labai trumpai. Norėčiau padėkoti e, ponui Rikė už nuomonės projektą. Norėčiau e, pritarti poniai Jensen. Iš esmės dėl to, kas buvo pasakyta dėl biudžeto situacijos nacionalinėse valstybėse narėse, mes aišku suprantame bendrą padėtį e, suprantame komisijos požiūrį. Mūsų frakcija mano, kad neturėtumėm siekti e, didinti agentūrų išlaidų. Dėl bandamųjų projektų, dėl integruotos bilietų rezervavimo sistemos e, visom transporto rušimtai taip pat būtų labai svarbu ir norėčiau padėkoti nuomonės rengėjui už tai, kad labai na, tiksliai laikytasi koordinatorių norų. Tad dar kartą Jums ačiū. Ačiū, panas Dagandės Paskal. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, ponui Rikė, už projektą. Dėl biudžeto. Ispanai sako, kad gali tam arba pritarti, arba atmesti viską. Ir apie biudžetą tai pasakyti, na, yra, taip dažnai, dažnai būna. Tad norėčiau dabar kalbėti apie esminius dalykus. Dėl transeuropinių tinklų. Manau, kad jau ilgą laiką svajota apie transeuropinių tinklų sukūrimą ir Buvo galvota skirti 8 milijonus, e, taip projektavimo e, laikotarpį, dabar jau tai tampa realybė. Aišku, sudarėm Europoje e, su daugeliu sunkumu, taip pat ir Ispanijoje, kadangi lėšų trūksta ir dabar atrodo, kad biudžetas ateityje bus dar mažesnis, tų lėšų dar labiau trūks. Ir jeigu reikės tenkintis e, tokiomis nedidelėmis lėšomis, tai bus labai sunku siūlyti ir gyvendyti gyvybingus projektus, e, kurie, kaip žinome, yra labai naudingi e, transporto sektoriui visoje Europoje. Na, kalbant apie agentūras, tai teigiama tai, kas paminėta nuomonėje, nes agentūros buvo sukurtos ir turi atlikti naudingą darbą. Tas darbas naudingas, bet tam reikia skirti lėšų, antrai tas, tas darbas nebus tiesiog nuveiktas taip, kaip turėtų būti. Žinome, kad parlamente kiekvienas turi savo interesų turbūt sritis, ypač žvelgtumėm, pavyzdžiui, į jūrų sektorių. Aš čia padėtį stebiu ilgą laiką. Dvi pagrindinės užduotis, kurias vykdo uh, E, jūrų agentūrą, tai yra e, saugumas ir finansinis pajėgumas e, jūrų laivyno operatorių ir iš tiesų, jei agentūroms nebus skirta pakankamai lėšų, tai rezultatai bus labai prasti, jos tiesiog netliks savo užduočių toliau. Turizmas tai ES kompetencija pagal Lisabono sutartį ir krizės metu turime parodyti, kad ES gali užtikrinti pridėtinę vertę kovojant su pačia krize. Žinome, kad Europos e, e, Sąjungos pajėgumai didesnė negu atskirų valstybių narių, turime tai parodyti, tačiau jeigu nebus tam, tai negalėsime to padaryti, tie projektai netaps realybė. Bet kokiu atveju, ačiū panui Rikė už realizmą. Manau, jog iš darbo matosi, kad požiūris labai rimtas, e, demagogiškų argumentų neteikiama yra. Ir iš tiesų padirbėta labai neblogai. Dėkui. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Norėčiau prisijungti prie padėkos pareiktos ponui Rikė. Ačiū už patiktus pasiūlymus. Turiu e, klausimą ir pastebėjimą. Kaip e, girdėjome, padėtis tokia. Lėšos mažinamos yra visur. E, ne tik tai ES biudžete, taip, ir, taip yra daroma ir valstybėse narėse, biudžetas mažinamas įvairios, įvairioms rytims. Biudžetas Europos e, sąjungoje planuojama prieš, planuojamas prieš septynerius metus, tai to buvo galima tikėtis, bet kokiu atveju e, kit, kitos finansinės perspektyvos metu tikrai tai pasijus ir aišku, kad 14 biudžete pajausime 10 metų krizės padarinius. Vis dėlto norėčiau pasakyti, kad ES biudžetas yra svarbus, jis turi būti išlaikytas, siekiant pasiekti išsikeltų tikslų. Lygiai taip pat kaip ir nacionalinių biudžeto atveju yra nustatyti sėkmini tikslai, uh, Ir e, įsipareigojimai e, nustatyti yra ir ES lygmenį, nacionalinių lygmenį. Žinome, kad ekonominiai argumentai yra labai stiprus įtikinantis, tačiau turime investuoti į transportą, infrastruktūrą, tyrimus, į visą tai, kas padės Europai tapti e, stipresnė krizės akivaizdoje. Tiek įžangos, o dabar pastebėjimai. Uh, porą jų. Norėčiau paprašyti pono Rikė štai, ko Cezar projektas e, dabar pasiekė kritinį etapą ir žinome, e, kad dabar stebimi tarsi paralyžiuojantis e, ženklai. 25 milijonai plus 10 dabar uh, numatoma yra. Bijausi ir dėl biudžeto mažimo agentūroms, ypač EMS. Girdėjome skundų iš valstybių narių, nes veiklai finansavimo ir darbuotojų algoms finansavimo neskiriama pakankamai, reikia lėšų daugiau. Turime vykdyti E, kampanijas e, skirtą informavimui apie keleivių teisės, taip pat ir jūrų keleivių e, teisės. Tas sritis svarbi yra, todėl noriu kreiptis į poną Rikė, atkreipti į tai dėmesį dėl bandomųjų projektų. Numatytas vienas nedidelis bandomasis projektas skirtas saugumui. Galėčiau šiek tiek jį pristatyti. Jis e, skirtas aukoms ir darbuotojams vertinantiems e, e, saugumą. Projektų siekiama suburti juos kartu, kad jie įvertintų riziką saugumui. Iš tiesų, tokie susitikimai rengiami yra, bet labai fragmentuotai visoje Europoje. 500 tūkstančių eurų yra numatyta tokiems e, projektams biudžete. To nepakanka. Mums reikia tokių projektų, jie labai svarbus, e, jei norime rasti tinkamus sprendimus e, ir išsiaiškinti geriausią praktiką saugumo srityje. Pane Maisner. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai, kadangi pane Jensen jau daug ką išsakė mūsų frakcijos vardu. Noriu dar kartą akcentuoti, kaip svarbu skirti lėšų integruotai bilietų rezervavimo sistemai. Tai labai svarbu, ypač keleiviams vienoje bendroje rinkoje dėl to, ką minėjo ponas Degrandės Paskalės. Jis kalbėjo apie uh, svajonių vertimo tikrovę uh, biudžete. Nesenai diskutavome apie TNT, apie tai, kaip toliau būtų galima tą tinklą platoti ir tikrai būtų labai pagėdautina e, uh, numatyti papildomą finansavimą. Uh, tai sričiai, tą norėtume matyti, turėtume panagrinėti biudžetą ir rasti galimybių tam. Galbūt reikėtų projektų prioritetinio sąrašo. Žinau, kaip sunku tai padaryti, kadangi visi projektai vertingi. Tačiau turėtumėm e, suvokti, kad rezultatai gali ne visada tenkinti, todėl reikėtų nustatyti prioritetus Ir tai padėtų mums e, susikoncentruoti ir valstybinius projektus, nes būtent e, juos norime remti. Remti, jeigu matysime, ko galime pasiekti su turimom lėšom, tai galbūt toks tinkamesas kelias būtų į priekį. Ir dar paskutinis pastebėjimas dėl turizmo. E, ir iš tiesų tai nauja kompetencija ES ir reikia numatyti bandomosios projektus. Na, tai yra pramoninis paveldas, kurio anksčiau neturėjom ir tai labai svarbu įvardyti nuomonėje. Ähm, Ponas Groš, dėkoju. Aš norėčiau taip pat padėkoti ponui Rikė dėl pranešimo, dėl TNT tinklų nekomentuosiu, nes te galėčiau pakartoti tai, kas jau buvo pasakyta. O dėl agentūrų manau, kad reikėtų atskirti tą veiklos mechanizmą ir agentūros egzistavimo poreikį. Vertinant bet kokią agentūrą, reikia įvertinti, ar ji neturi biudžeto perviršio, taip pat įvertinti, kokios lėšos jai skiriamos ir atitinkamai jas suderinti su atliekamomis agentūros funkcijomis. Dėl uh, bandomųjų projektų kai kas jau buvo baigta ir labai svarbu prisimant bet kokius įsipareigojimus juos ir įgyvendinti. Praeitą antradienį ponas Liberatski labai a, aiškiai išsakė mintį, kuri atliepia ir mano asmeninę keliavimo patirtį. Galbūt labai gera mintis būtų ateityje įkurti a, transporto fondą. Kalbėto mikrofonas išsijungė. Ir labai trumpai pasakysiu, kad e, vertinant pranešėjo pasiūlymą, jam galime pritarti. Galbūt vis dėlto pranešime reikėtų paminėti, kad būtų labai gerai kalbėti apie tai, kaip sudėtinga e, lėšoms patekti į sistemą dėl trumpų laiko terminų. Taip pat reikia kalbėti apie projektų efektyvumą, lėšų įsisavinimą. Tai aktualu ne tik tai e, transporto biudžeto atveju. Galbūt reikėtų savęs paklausti, ar ES lėšos, ypač struktūriniai fondai, yra panaudojami optimaliai ir nuosekliai ar tinkamai lėšos padalinamos tarp sanglaudos ir struktūrinių priemonių. Ačiū. Labai ačiū. Prieš suteikdamas žodį komisijai norėčiau pats tarti keletą žodžių. Visų pirma, mano vertimų pranešėjas nuveikė tikrai labai daug, nagrinėdamas tokią sudėtingą temą. Taigi sveikinu poną Rikė atlikus tokį puikų darbą, mano vertinimu pranešimas yra gerai subalansuotas, čia atspindėta dabar susidariusi finansinė situacija bei politiniai poreikiai. Kartais e, mums atrodo, kad vienas projektas yra vertingesnis nei kitas, taigi prasideda tokios tarpusavio e, varžybos Tačiau aš visada manau, kad jei neprašysi, tai ir negausi. Iš patirties galiu pasakyti, kad pradėjus nuo dešimties, sakykime, vienetų, taryba juos sumažins iki penkių ir galiausiai apsistosime ties viduriu. Jeigu mes nusileisime iki penkių iš pat pradžių, tai taryba eis iki dviejų. Tokia yra e, politinių dėrybų realybė. Žinome, kaip dirba finansų ministrai, kokie jie yra. Na, pranešimas mūsų vertinimu yra geras, atspindintis ES prioritetus ir ES parlamento frakcijų ir atskirai narių prioritetus. Ir siekiant įgyvendinti šiuos tikslus, turime lėšas nukreipti labai tikslingai. Manau, kad tuo keliu ir norima eiti. Tai apie tai kalba pranešėjas. Pirmą kartą. E, yra biudžetas nagrinėjimas pagal naująją procedūrą ir turėtų būti svarstomas tik vieną kartą. Komisijos atstovas, ar jūs norėtumėte pasisakyti, ar galbūt tiesiog galite išsakyti savo pritarimą, būčiau labai dėkingas, jeigu kalbėtumėte trumpai. Labai trumpai, ponė pirmininkė, dėkoju. Norėjau padėkoti poniu Reikėjai už pranešimą. Komisija gali jį jam pritarti tokiam, koks jis ir yra parengtas. Dėkoju. Dėkoju. Mes labai mėgstame panašaus pobūdžio komisijos atsakymų, sako pirmininkas. Ar norėtumėt, Dominikai, apibendrinti? Ir galėsime pereiti prie kito klausimo. Labai trumpai, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti tris pastabas. Pirmoji būtų tokia. Dar kartą dėkoju visiems kolegoms, su kuriais teko dirbti. Visas komitetas yra įsitikinęs, kokį svarbų vaidmenį ES vaidina transporto sektorius. Ir visas komitetas gina tą mintį, kad mūsų globojimas sektorius kūrė didžiulę pridėtinę vertę, tad biudžeto šiam sektoriui mažinti nereikėtų, kadangi e, ši sritis nusipelno ypatingo dėmesio. Antras dalykas, ir kuriam visi pritarė, štai koks. Transeuropiniai tinklai yra esminis elementas, kalbant apie transporto politiką, infrastruktūrą ir investicijas. Visi dėl to vieningai sutarėm. Aš manau, jog yra iš tikrųjų būtina turėti struktūrinį fondą specialiai transportui. Lėšos į ten galėtų būti telkiamos įvairiausiais būtais. Mes mat, matėme, kaip reaguojama į tai, kai bandoma gauti lėšų iš sanglautos fondų transporto reikalams. Ypač APP frakcija audringai reaguoja į tokius dalykus. Aš manau, kad bus sudėtinga, jeigu siūlysim didelius pakeitimus, tačiau manau, yra galimybių perorganizuoti sanglaudos fondą taip, kad būtų galima dideliems projektams lėšų iš ten gauti. Aš manau, kad tai yra tas politinis mūšis, kuris mūsų komitete turi būti labai svarbus. Mes žinome, kad su biudžeto komitetu, su regioniniais e, įvairiais dariniais, su vystimosi komitetu turėsime apie tai diskutuoti. Trečia, agentūros visada buvo tas, tos struktūros, kurios buvo laikomos šiek tiek įtartinomis. Tai kaip koks pyragas, kurio mielai atsiriekdavo praeitį tie, kurie norėdavo gauti lėšų, kurios nebuvo labai griežtai kontroliuojamas. O dabar daug kas pasikeitė. Manyčiau, kad turime teikti naujas priemonės, naujus siūlymus, turėdami tikslą pagerinti agentūrų e, veikimą ir ES integraciją. Vykstant šiam procesui, integracijos procesui, agentūroms ten, tenka vis didesnis vaidmuo. Jeigu mums nepavyks pritaikyti tų teisės aktų, dėl kurių balsuojame, tai tuomet mes matome, kad taip ir liksime gestikuliuodami ir nieko nenuveikia. Reikia didesnio tarpusavio saveikumo, reikia daugiau rinkos atvirumo, reikia daugiau infrastruktūros. Tačiau Europinė agentūrai turi būti leista šiais klausimais dirbti dėl sistemų kontrolės, dėl transporto saveikumo ir panašiai. Aišku, agentūras reikia kontroliuoti, tačiau kita vertus reikia jums duoti priemonių, kad jos galėtų dirbti. Dėl to, manau, irgi visi sutarėme. Dabar į tuos užtrumpai atsakyti. Cezar kol kas yra e, tik tai tos lėšos, kalbam apie tas lėšos, kurios yra, e, būtų skiriamos mokslo tyrimams. E, Tik tiek, kai kalbame apie oro transporto saugumą ir keleivių teisės, tai taip pat turime kalbėti ir apie būtinybę jiems užtikrinti saugumą. Tačiau dėl to dar reikės diskutuoti su taryba ir komisija ir išsiaiškinti, ką jos mano šiais klausimais. Forumas dėl saugumo pasižymėjau šį projektą, tačiau kol kas, man atrodo, Gal koordinatoriai turi daugiau informacijos apie tai. Reikės dar kartą grįžti prie šios temos. Reikia išsiaiškinti, kaip galima šį renginį surengti. Aš manau, kad saugumas bet kokiu atveju bus e, labai svarbi tema, kuriai ypatinga dėmesį skirs pirmininkauti ES Belgija. Ir paskutinis klausimas. Kodėl nėra skirsnio e, biudžete, kur numatytos mūsų lėšos biudžetui? ogi dėl to, kad biudžeto projektas buvo parengtas kitaip, kitas komisaras buvo kompetentingas šioje srityje. Aš esu naujas parlamentaras, tad man kyla klausimas, ar nereikėtų mums laikytis dar stipriau savo pozicijų, nes man susidaro toks įspūdis, kad kalbant apie transportą, kalbant apie techninius aspektus tvarkoj, bet e, iš mūsų atimamos kitos temos, kurios mums yra labai svarbios. Pavyzdžiui, e, bendro pobūdžio temos, e, iš kurių taip pat išsivysto įvairūs projektai. Kai dėl turizmo reikia iškelti šią problemą institucinių požiūrių. Ir aš manau, kad šis klausimas yra labai svarbus, reikia numatyti taip pat lėšas šiam sektoriui ir reikėtų galbūt kreiptis į Europos komisiją, kad pagaliau būtų imtas šio klausimo svarstymo. Apibendrindamas galėčiau pasakyti štai, ką komitetas vieningai mano apie tai, kad reikia geriau ginti transporto sektorių ir E, pasiekti, kad būtų geriau mūsų keliami poreikiai atspindėti biudžete. Ačiū. Ačiū, ponė Rikė. Pakeitimus galite pateikti iki Liepos 23-osios, o balsavimas transporto komitete įvyks rugsėjo antrą dieną. E, balsavimas sesijoje įvyks rugsėjo 28 dieną. Atsiprašau, plenarnėje sesijoje balsuosime spalio mėnesį, o prieš tai pranešimas bus nagrinėjamas rugsėjo 28-30 dienomis. Taigi ačiū visiems, šią posėdžio dalį baigiu. Pasakysiu, kad rytoj čia nebūsiu, nes e, vykstu namo. E, rytoj mano dukra baigia universitetą, bet visiems noriu padėko, padėkoti už darbą, palinkėti puikios vasaros, puikių vasaros atostogų. Mane pakeis kolega. Bet turbūt jūs nustebins, kad mano dukra baigė sporto e, specialybę,